kolegos Hoangngo pranešimas apie Europos statistiką. Noriu suteikti žodį ponui pranešėjui. Merci, euh, monsieur le Ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams ir komiteto pirmininkiai Sharon Bowles su kuriais tikrai dirbome labai glaudžiai. Šiame pranešime kalbame apie Europos statistinius duomenys ir visą teisinę bazę, visus iššūkius ir tai, kaip būtų galima sustiprinti statistikos patikimumą, užtikrinant statistikos institucijų nepriklausomybę, kaip būtų galima užtikrinti jų procesų skaidrumą. E, aišku, aš nekalbėsiu apie kontekstą, kuriame mes esame. Europos Sąjunga sukrėtė tas skandalas dėl Graikijos statistikos manipulacijų. Ir um, taip pat šiame parlamente per bendro sprendimo prieimimo procedūrą mes taip pat galvojame apie ekonominį valdyseną, mes galvo, kalbėjome apie patikimus duomenis, kurie yra labai svarbus, kad būtų galima tinkamai vertinti, e, e, įvertinti ekonominę politiką, taip pat ir šešių dokumentų paketo kontekste. Um, čia mm, rytoj bus teikiamas tekstas balsavimui ir yra tokie pagrindiniai dalykai. Visų pirma, kad reikia sustiprinti Elgesio kodeksą proceso įgyvendinimą, kad būtų galima sustiprinti pasikeimą statistiką ir čia tą reikia padaryti tarp komisijos ir valstybių narių. Antra, reikia tyrimo ir koordinavimo įgaliojimus daug platesnių suteikti komisijai. Trečia, reikia sustiprinti Eurostato nepriklausomumą tariantį su parlamentu, kai yra skiriamas jo generalinis direktorius. Dėl visų šių punktų mes suradome susitarimą su pirmąjį tarybai pirmininkavusią valstybę ir šis tekstas, kuris yra teikiamas rytoj, yra, balsavimai yra suderintas. Tačiau Komisija prieštarauja tam susitarimui ir pasitelkia sutarties suteiktus įgaliojimus, blokuoja vieningą balsavimą taryboje. Taip pat prisidėjo prie to, kad būtų sudarytas tikrai neįkitamas alijansas prieš šį susitarimą. Vietoj to, kad būtų sustiprintas tas susitarimas, norima iš tikrųjų tą visą turinį išimti iš to sutarimo. Ir toks yra šiandien taryboje um, užsiblokavimas, kad pirmininkaujančiai valstybei nepavyko užsitikrinti užtikrinti dėrybinio mandato, kad būtų galima tęsti diskusijas trialoge. Komisija galvoja, kad e, sąlygos valstybių narių lygmenių yra pernelik silpnos, tačiau mes einame daug toliau nei komisijos pasiūlymas įvairiais klausimais ir, pavyzdžiui, dėl nacionalinių institutų direktorių, pavyzdžiui, pagal susitarimą yra numatyta, kad e, nacionalinių institucijų vadovai rengia gairias, kad būtų galima pagerinti statybą statistiką, kurią rengia visi subjektai nacionalių lygmenių ir tai tikrai yra pažanga, kurios nėra, pavyzdžiui, komisijos pasiūlyme. Taip pat mes straipsnėje kalbama apie vyru moterų lygybės gerbimą, kai skiriami e, tokių institucijų vadovai. Vėlgi to nėra komisijos pasiūlyme. Šiandien nėra daugumos, kad būtų galima toliau nužengti kitais klausimais. Kai kurios valstybės narės galvo, kad jau ir taip per nelik toli nueita. Tas kompromisas nacionalinių lygmenių yra geriausias, kokį įmanoma pasiekti, bet komisija prieštarauja parlamento reikalavimams dėl to, kad reikia sustiprinti Eurostato nepriklausomumą. Mes galvojame, kad čia labai svarbu konsultuoti su parlamentu prieš skiriant generalinį direktorių, um, taip pat, kai galvojama apie apie dis, disciplinarnės procedūros, visą tai turi būti skaidru. Ir taryba sutiko su tokiais pasiūlymais, tai yra pažanga ir komisija neturėtų tam prieštarauti. Eurostatas nėra komisijos generalinis direktoratas kaip kiti. Tai yra Europos statistikos institucija. Taigi būtina užtikrinti skaidrumą ir nepriklausomumą. Ir tas poreikis yra daug didesnis nei kitais atvejais. Taigi labai svarbu, kad būtų susitarimas užbaigtas trilogė, tačiau tai neįmanoma, kaip aš jau paaiškinau. Ir todėl siūlau rytoj patvirtinti um, tą tekstą pirmosius susitarimus su pirmingaučia valstybė ir iš tikrųjų um, Um, žengti tolyn, kad taryboje nebūtų prieštaraujama šiems klausimams ir tikrai judėti į priekį, kaip yra įsipareigota. Ir aš labai uh, noriu, kad būtų toliau tęsiamos darybos, kad tik bus rytoj balsuota. Labai svarbu turėti bendarbiavimų, uh, o ne prievartą paremtą Europos statistikos sistemą. Ir todėl labai svarbus yra tas įtikinimo darbas valstybinių lygmenių, kad būtų kaip galima skaidresnė ir nepriklausomesnė sistema. Jeigu darybos žlugs dėl to, kad, ko, dėl, kad yra blokavimas iš komisijos pusės, tai bus labai svarbus politinis žlugimas. Iš tikrųjų, pritrūkstos lyderystės statistikos sistemoje Europoje. Aš, nereikala, aš, aš norėčiau, kad komisija konstruktyviai e, elgsis ir aš tikrai galvoju, kad jį bendradarbiaus su mumis vardan visų mūsų Europos interesų. Labai ačiū, ponia pranešėjau. Deja, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jūs viršijate savo kalbėjimo laiką vieną su pusę minutės. Taigi, iš jūsų baigiamojo pasisakymo atminusuosime šį laiką ir galėsite kalbėti tik pusę, minutę, o da, pusę minutės. O dabar žodis komisijos nariui šiame tai. <coughs> You, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas pranešėjus, sveikinu šios dienos diskusijas. Visi intensyviai dalyvavimą priemant drąsius sprendimus dėl reformų, kad būtų kuriama ES um, geresnė ekonominė valdysena. Ir iš tiesų šitos reformos kelia naujus iššūkius oficialiai statistikai, mūsų politika ir sprendimai gali būti patikimi ir veiksmingi tik tai tuomet, jei statistikos duomenės, kuriais grindžiami yra aukščiausios kokybės ir patikimi. Todėl turime būti tikri kad pamatiniai duomenys renkami valstybėse narėse yra patikimi ir pagristi veiksminga ir efektyvia nacionalinė ir sąjungos statistikos sistema kad veikia nepriklausomos nacionalinės statistikos institucijos komisijos pasiūlymas buvo grįstas būtent tokiais motyvais. Europos parlamentas uh, nuosekliai rėmė komisijos darbo tarkę skirtą statistikai. Tai buvo aišku ir iš e, ekonomikos komiteto pranešimo kuris praktiškai vienbalsiai buvo patvirtintas praeitą gruodį, tačiau turiu pripažinti, kad po daugybės dėrybų pasiūlymas dėl Europos statistikos neteko dalies e, ambicingumo ir tikslų numatytų pradinėme tekste. Ir e, dabar daugiau susitelkiama į ES institucinę e, sąrangą, Eurostato e, statusą, o ne į sisteminius sprendimus. Mums ypač reiktų sustiprinti koordinacinę vaidmenį nacionalinių statistikos institucijų nacionalinės statistikos sistemos rėmos. Reikia užtikrinti, kad valstybių narių vyriausybės E, siektų užtikrinti e, profesionalumą ir nepriklausomumą nacionalinių statistikos institucijų, kad e, būtų pasirašomi dėl to sutarimo. Europos statistika priklauso nuo domenų, kurios, teikia, kurios teikiama nacionalinės institucijos ir todėl saugikliai turi būti tokie matęs visiems veikiems, visi, visais ligmenimis Europos statistikos sistemos. Be to, pakeitimai neišsaugo Europos institucinės pusiausvėros. Tai sukuria papildomą disbalansą tarp Europos ir nacionalinio ligmens, kalbant apie, nacionali, apie statistikos institucijų vadovo statusą. Todėl komisijai yra sunku pritarti dabartiniams pakeitimams, e, dabartinė redakcija konkrečiai dėl, e, dėl pakeitimų dėl Eurostato generalinio direktorių sunku yra pritarti. E, ir galvojant apie strateginę reformą, reikia galvoti, kokį tinkamą kelią būtų galima pasirinkti ir čia tikiuosi jūsų paramos. Dėkui. Komisijos nary žodžio paprašė mūsų kolegė Velts kolegė. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, noriu pasveikinti pranešėją. Graikų kalba sakoma, jog e, draugystė turi būti parengta atsiskaitimo. Mes šiandien kalbame čia apie atsiskaitimą. Žinome, kokią didelę žalą padarė statistiniai duomenys, dėl kurių pastaruoju metu pagilėjo ekonominė krizė. Todėl mano supratimu reikėtų siekti tokios statistinės sistemos, kuria būtų įmanoma patikėti ir kuri sukurtų tinkamą pagrindą politinių sprendimų prieimimui. Mes turime kalbėti ne tik apie statistinius duomenis, bet ir apie institucinę sąrangą. Aš manau, e, kad nacionalinės statistinės tarnybos turėtų dirbti nepriklausomai nuo vyriausybių. Mūsų šalyje yra tai panašiai, mūsų nacionalinės statistinės tarnybos direktoriaus kadencija trunka šešerius metus. Aišku, negalime kurti tarp valstybinių stebėjimo sistemų. Taip pat negalime daryti politinio spaudimo šioms tarnyboms, tačiau politikai gali savo patarimais būti naudingi e, statistikos tarnyboms. Mano supratimu būtų naudinga, jei Europos parlamentas ar ekonomikos reikalų komitetas išklausytų Eurostato direktoriaus balsą. Todėl, kad mes šiandien kalbame apie 90 milijonų eurų biudžetą, kurį privalome tinkamai kontroliuoti. Ačiū. Kiti du žodžio paprašę kalbėtojai neatvyko į salę, todėl pradėsime spontaniškus pasisakymus ir suteiksiu žodį ponui Keli. Good to see you back in the chair, Mr. Karas. Uh, it is a clich to. Ačiū. Uh, džiugu Jūs vėl matyti. Um, kalbama apie klišę, kuri uh, yra melagystė. Melas, baisus melas ir statistika. Gali būti labai skirtingi požiūriai į statistiką ir ponia Pels kalbėjo apie tai, kad statistika turi būti patikima, paremta objektyviais duomenimis. Pavyzdžiui, statistika sporte gali keisti taktiką, todėl kad žaidėjai pažiūrėję gerą žaidimą, e, vėliau gali pasidomėti statistiką ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Turime galėti pasitikėti statistiką, priimdami politinius sprendimus Europoje. Ačiū, kolega Liberatskis. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kiek išsiskyrė pranešėjo ir ponios Pelts pozicija, todėl kad pranešėjas kalbėjo apie tam tikrą neapykantos neapykantą Eurostatui, išreiškė nepasitikėjimą Eurostatu. Tuo tarpu e, ponas Šemeta kalbėjo, kad reikėtų tą sistemą pasitikėti. Noriu paklausti ponios Pelč, e, kuri pozicija jai yra labiau primtina, todėl kad man labiau primtina pranešėjo pozicija. Pone Tomašik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 atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą ir tam statistika yra labai svarbi. Statistika yra manipuliuojama, statistika naudojama kasdienėme gyvenime ir vienas iš Kroatijos, pažiūrėjau, ministrų neseniai vietos žiniaslaidai prisipažino, kad vyriausybė yra statistinius duomenis išpūtusi tam, kad atkurtų Kroatijos piliečių pasitikėjimą, pavyzdžiui, šalia situaciją. Tai yra tikrai baisu. Ir tai, kad iš tikrųjų um, yra manipuliuojama statistika, yra manipuliuojama mūsų piliečiais, tikrai nėra gerai. Geriausia Europos statistikos tarnyba yra nacionalinės statistikos institucijos ir mm, nacionalinių statistikos institucijų vadovų nepriklausomas skirimas tikrai sumažins galimybės manipuliuoti statybą, e, e, statistiką ir tai tikrai bus labai gerai. Ačiū labai. Ponas Liberatskis neparodė melinosios kortelės, bet paprašė spontaniškai pasisakyti, o dabar jis paklausė ponios Pelč, tačiau kadangi jis to nepadarė pagal mėlynosios kortelės procedūrą, aš jam nesuteikčiau jums žodžio, tačiau kadangi jūs čia esate, suteiksiu žodį jums, galimybę jums atsakyti. Tikriausiai mane kolega neteisingai suprato, todėl, kad tai, kas yra pranešime, apie tai kalbėjo ir komisijos narys. Aš kalbėjau apie pasitikėjimą, o jūs kalbėjote apie paskirimą. Man svarbesnis statistikos turinys nei klausimas, kiek moterų um, yra vienoje, viename arba kitame valdymo organe. Aš sakiau, kad būtų įdomu uh, E, išklausyti Eurostato direktorių. Aš e, galbūt e, norėčiau pateikti jam su metodologija susijusių klausimų ir tai yra tiesiog pasiūlymas. Aš tikiuosi, kad mūsų komisijos narys mane supa, suprato teisingai. Ačiū. Mes supratome teisingai, o dabar ponas Banki. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Pone pirmininkė, mielos kolegės ir kolegos, e, patikimų statistinių duomenų reikia mūsų politikams, įmonėms, verslui, piliečiams. Per pastarosius keletą metų stebėjome, kaip valstybės narės falsifikuoja su biudžetu susijusius statistinius duomenis. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas sekė Čerčilio pavyzdžių, kuris sakė, kad aš pasitikiu tik tomis statistikomis, kurias pats suklastojau. O mes šiandien kalbame apie pasitikėjimo atkūrimą, e, cituojame taisyklės, e, kuriame gražias kalbas. E, kalbame apie tai, ar moterų sijonai per trumpi ar per ilgi, tačiau nekalbame apie konkretų turinį. Pone komisijos nary, dabar žodis jums. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, dėkuoju Jums už nuomonę išsakytą šių diskusijų metu. Iš tiesų, pasiūlymas mūsų darbo atvarkė jau kuris metas, tačiau kažkurio tai metu diskusijose pasimetė paradinės tikslas. Svarbu pažymėti, kad šiandien svarstomas na, tekstas nėra galutinis, dar reikia toliau dirbti ir tai aiškiai pripažino ir pranešėjas. Valstybės narės e, taip pat neturi vieningos nuomonės ir taryboje nėra pritarimo šiam tekstui. Nuogastavimai išsakomi yra e, tų valstybių, e, kurių nacionalinės statistikos institucijos jau yra aukšto profesionalumo. Ir um, kalbama, jog labai svarbu koordinuoti nacionalinės statistikos sistemas. Noriu aiškiai pasakyti, ko, ko mes siekiame šio pasiūlymo. Tikslas yra atkurti tą pradinį lygmenį, kur iš pradžio siūlė komisija, arba siekti panašaus lygmens. Ir visiškai suprantu, ką sakė ponia Galsvelts, jog uh, Reikėtų čia išklausyti Eurostato generalinį direktorių. E, mes esam pasirengę uh, E, pritarti šiai minčiai, tai galima daryti per struktūrinį dialogą, galim pritarti ir kitiem dalykam, pavyzdžiui, e, minčiai dėl nacionalinio statistikos institucijų nepriklausomumo. Ir pats reglamentas užtikrina aukštą nacionalinių statistinių institucijų nepriklausomumo lygį, e, koordinavimo įgaliojimai yra būtini tam, kad Europos statistikos duomenės būtų e, patikimi. Pasitikėjimo klausimas taip pat labai svarbus. Ir aš manau, kad mūsų e, tikslai tokie patys. Dabar tik tai reikia dar šiek tiek padirbėti ir pasiekti sutarimo, kuris užtikrins aukštą Europos statistikos duomenų kokybę. Mes komisijoje esame pasirengę dirbti ir su parlamentu, ir su taryba. Uh, Siekiant galutinio kompromiso, esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas e, nusteikęs taip pat ir kad galų galę rasime labai gerą sprendimą. Dėkui. Ačiū, ponia komisijos nariai. Dar kartą mm, suteiksiu žodį pranešėjui. Komisarė, jūs teisingai pasakėte, kad um, tęsiasi, vil, vilkinasi tie reikalai ir vis tik tai reikia pasakyti, kad buvo sutarimas su taryba jau Liepos pirmą dieną, tai yra su kita teisės aktų leidybos institucija jau prieš vos ne pusmetį sudaryta ir dabar mes atliekame tą statymų leidybos darbą ir nežinau, kodėl viskas turi būti vilkinama. Rytoj parlamentas, aš labai tikiuosi, pasiūs labai stiprų signalą ir labai tikiuosi, kad komisija atsižvelgs savo mm, pasiūlymuose į tą signalą ir aš labai tikiuosi, kad tos dėrybos tęsis ir labai greitai užsibaigs. Ačiū, pane pranešėjau. Keitimasis nuomonėmis šiuo klausimu baigtas, balsuosime rytoj 12 valandą. O dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra ponios Steinruk pranešimas socialinių pokyčių ir inovacijų programa. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai.